Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ponios ir ponai, mėly kolegos. Dabar pagal darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio trečią dalį konkomitetas patvirtino e, rezoliucijos pasiūlymą dėl e, komisijos deleguotų e, taisyklių, dėl techninių reguliacinių standartų, dėl tiesioginių kliringo potvarkių E, taip pat nebiržinių išvestinių priemonių e, bei reikalavimų pagrindinėms sandirio šalims. Dokumentas B700078 pasvirasis brūkšnelis 2013 e, pakeitimų galutinė teikimo data, kaip sutarta, yra vasario 6 diena, trečiadienis 12 valanda, balsavimas vyks ketvirtadienį. Dabar periname prie diskusijų. Ir vyks diskusijos dėl pono Papastankos pranešimo dėl specialiųjų žemės ūkio priemonių mažosiams Egio jūros saloms. Pone Atkinsai, jūs norėtumėte pareikšti dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, aš norėjau jums tiesiog pasakyti, prieš tai, kol nebuvo išvykęs Prancūzijos prezidentas ir Europos komisijos pirmininkas dėl sunkumų, su kuriais susidursime nuo balandžio pirmos, apskritai atvykdami į Strasbūrą, kadangi Prancūzijos Air France avialinijos panaikino visus skrydžius iš Paryžiaus į Strasbūrą. Galbūt tą būtų buvę galima pareikšti e, Prancūzijos prezidentui prieš išskrendant iš Strasbūro jo privačių lėktuvų. Vienas kolega Atkinsai, jūs esate darbo tvarkos taisyklių koordinatorius ir puikiai žinote taip pat kaip ir aš, kad tai nėra darbo tvarkos e, e, taisyklių pareiškimas. Taigi dabar pirmiausia kalbame apie balsavimą. 48 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Tai reiškia, kad Visi kiti pakeitimai taip pat yra išsprendžiami. Dabar balsuojame dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar dėl teisėjų kūrinio pasiūlymo, dėl 49 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar balsuojame Dėl viso teisėkurnio pasiūlymo balsavimas vardiniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi sveikiname poną Papastamkos. Ir perdame prie Mato Androver pranešimų dėl specialiųjų žemės ūkio priemonių atokiausiams sąjungos regionams. Dokumentas A7 321 brūkšnys 2011. E, vienas penkiolika kompromisas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Zur Abstimmung Tokiu atveju balsuojame dėl pasiūlymus pakeitimais, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Teisėjai kūrinis pasiūlymas, 116 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Taigi dėl viso teisėjai kūrinio pasiūlymo pradedame balsuoti vartiniu būdu. Alle abgesch Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi sveikiname pona Mato Adrover. Dabar balsuosime dėl debakir pranešimo, dėl MVI galimybių gauti finansavimą pagerinimo. Tai yra 2013 dokumentas. 34 pakeitimas, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar dėl visos rezoliucijos vartinės balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Debaker. Ir dabar linkiu visiems kolegoms gero apetito, skanaus. Paraginčiau jūs greitai palikti salę, kadangi yra kitų kolegų, kurie norėtų pateikti paaiškinimus dėl balsavimo. Ir norėtume skirti visą savo dėmesį tam, ką jie norės pasakyti. Taigi, periname prie balsavimų paaiškinimų dėl pono Papastamkos pranešimų.